Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl kolegos Lamasūro pranešimo dėl sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimo. Pirmiausia, balsuosime dėl devintosios pastraipos antrojo pakeitimo vardinių būdų. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Atmestu. 12 pastraipo originali versija, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, tiksliau vardinis balsavimas dėl antrosios dalies, tos pačios 12 pastraipos balsuojame, balsuoti baigiame, pritarta. 16 pastraipa, originali versija, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 19 pastraipa, originali versija, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 20 pastraipa originali versija vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 36 pastraipa ketvirtas pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 36 pastraipa. Originali versija vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta. C konstatuojama dalis. Pirmoji pataisa, kas už prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dėl C konstatuojamosios dalies originalios versijos iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį kas prieš susilaiko pritarta ir vardiniu būdu balsuosime dėl antrosios dalies, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos su visais pakeitimais. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta trumpai suteiksime žodį kolegai Lamasūrai. Prašau, kolega Lamasūrai, kalbėkite. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau padėkoti didžiai daugumai kolegų balsavusiai už šį pranešimą. Šimties tvarka paprašiau žodžio, nes taip jau nutiko, kad tai buvo paskutinis mano e, pranešimas e, pristatytas šiame e, parlamente per plenarinę sesiją po 27 mano darbo Europos parlamente metų. Ačiū, mėly kolegos. Merci. Mais... Ačiū, bet aš jūs dabar šiek tiek nubausiu dar, versamas išklausyti du papildomus klausimus. 1989 metais pradėjau savo darbą Europos parlamente, tuo metu tai buvo ribotų įgaliojimų politinis e, e, forumas, kuris apsiribojo viena Europos dalimi, e, vakarų Europa, kuri buvo atskirta geležinė uždanga Europos parlamentas, kurį paliksiu po kelių savaičių, tapo tikrų Europos parlamentų turinčių teisėkuros įgaliojimus. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, pradant nuo savo frakcijos, savame suprantama, tačiau taip pat parlamento e, sekretariato darbuotojams, frakcijų sekretariato darbuotojams e, už bendrą darbą, jūsų, mėly kolegos, dėka aš supratau, kad e, įsiklausimas, dialogas, abipusė pagarba, kompromisų paieška ir e, bendrų interesų sėkimas yra daug veiksmingesnė priemonė nei uh, sisteminė priešprieša, kuri yra būdinga mūsų diskusijoms nacionaliniuose parlamentuose. <clears throat> tiek mūsų nacionaliniuose parlamentuose, tiek ir kitoje Atlanto pusėje žmonės dirbantis turėtų pasimokyti iš Europos parlamento. Aš tikrai džiaugiuosi įnešęs savo indėlį į e, bendrą projektą, kuris nulems mūsų e, Europos ateitį ir, kur, ir kuris kūrė jo, jos istoriją. Ir aš tikiuosi, kad e, likę po manęs Europos parlamento nariai bus vieningi tam, kad Europos Sąjunga galėtų pritaikyti prie naujausių iššūkių. Ačiū. Kolega Lamasūrai, E, pajutote tą vieningą paramą jūsų išsakytai e, žiniai ir mes labai aukštai vertiname jūsų 30 metų darbą Europos parlamente. Europos parlamentas linki jums ko geriausios kloties ateityje. Dabar balsuosime dėl ponios Breso pranešimo. Staties nuostatų dėl parlamento įgaliojimų vykdyti politinę komisijos kontrolę įgyvendinimas. Balsuosime dėl ketvirtos pastraipos antrojo pakeitimo vardiniu vardu. Balsuojame, balsuoti baigiame. Atmesta originali ketvirtos pastraipos versija vardinis balsavimas. Balsuojame, balsuoti baigiame. atmesta. Balsuosime dėl 8 pastraipos trečiojo pakeitimo vardiniu būdu. Balsuojame, balsuoti baigiame. Atmesta 8 pastraipos originali versija vardinis balsavimas. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta Dešimtoji pastraipa ketvirtas pakeitimas, kas už, kas už ketvirtąjį pakeitimą, kas prieš. Susilaiko, atmesta. Dabar balsuosime dėl originalios dešimtos pastraipos versijos. Vardinis balsavimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pridarta. 24 pastraipo originali versija dvi dalys, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko taip pat pritarta 22 pastraipo šeštasis pakeitimas, vardinis balsavimas balsuoti. Pradedame ir baigiame. Pritarta. 26 pastraipo 5 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame, balsuoti baigiame. Atmesta. 28 pastraipa originali versija, kas už, prieš susilaiko pritarta. Po 36 pakeitimo, tai yra pastraipos pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame ir baigiame atmesta. J. Konstatuojama dalis, originali versija, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. K. Konstatuojama dalis, originali versija, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos su visais pakeitimais, vardiniu būdu. Balsuoti baigime. Nu, pritarta. Teikiu balsavimą kolegės Spinelį pranešimą dėl ES pagrindinių teisų hartijos įgyvenimo ES institucinėje struktūroje. Antroji pastraipa, trečias pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Po antros pastraipos aštuntas pakeitimas vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. E, atmestu. Po aštuntosios pastraipos ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Devintoji pastraipa penktasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame, balsuoti baigiame. Atmesta. Po devintosios pastraipos devintas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Po dešimtos pastraipos dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Po 14 pastraipos 6 pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Po 17 pastraipos 11 pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 21 pastraipos 7 pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta po 21 pastraipos 12 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta po 26 pastraipos 14 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 14 pakeitimas po 26 pastraipos vardinis balsavimas. Pradame balsuoti, balsuoti baigiame. Atmesta. Po 27 pastraipos pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Po 28 pastraipos antras pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta po 28 pastraipos 15 pakeitimas, dvi dalys, kas už, e, dėl pirmosios vardinis balsavimas, balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta Antroji dalis 15 pakeitimo, taip pat vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestu. 32 pastraipas 16 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 17 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. atmesta. Keturiasdešimt antroje pastraipo originali versija dvi dalys, kas už pirmąją dalį, kas prieš. Susilaiko pritarta. Kas už antrąją dalį, kas prieš. Susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos visais pakeitimais. Vardinį balsavimą pradedame balsuoti, baigiame pritarta. Dabar kitas pranešimas, dėl kurio balsuosime, tai yra kolegos Rangelio pranešimas e, dėl ombudsmeno pareigų atlikimo reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų, įskaitant Europos ombudsmeno statutą. Balsuokime. Taigi, pirmiausia, trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 23 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, da, antrasis straipsnis, toji pastrapė, ketvirtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, 24 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau, 25 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, penktasis pakeitimas. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, aštuonioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Gerai, pasitikrinkime pasitikrinkime. 18 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 19 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl 19 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie šeštojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 26 pakeitimas, vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 27 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 28 pakeitimas, vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dvidešimt devintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas atkrenta, toliau perėmė prie aštuntojo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trisdešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Norite, kad pasitikrintume? Okay. Gerai, girdžiu, kad nesutarėte. Taigi tikriname. 30 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 31 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Man neaišku. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau trečios straipsnio aštuntosios pastraipos originali versija iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko dėl pirmosios dalies, patvirtinta. Toliau antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Taigi, balsuojame dėl trečios straipsnio aštuntosios pastraipos originalios versijos antrosios dalies. Balsavimas dabar jau baigtas. Patvirtinta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Devintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtasis e, peržiūrėtas e, pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tryliktasis pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 14 ir 35 pakeitimai, vardinės balsavimas dėl šių pakeitimų balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21 pakeitimas iš dviejų dalių, pirmiausia pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaik... patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Taigi balsuojame dėl 21 pakeitimo antrosios dalies. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 15 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 16 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 17 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pirmasis peržiūrėtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę Man atrodo, kad atmesta. Bet gal pasitikrinkime elektroniniu būdu. Taigi prašome dabar balsuoti elektroniniu būdu dėl pirmojo peržiūrėto pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau antrasis peržiūrėtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dar toliau balsuojame dėl reglamento pasiūlymų, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Tikrai nepaprastai įdomus, unikalus parlamento dokumentas. Toliau balsuom dėl rezoliucijos projekto. Vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi, toliau perėmėme prie The Fox parengto pranešimo dėl visapusiškos Europos pramonės politikos dirbtinio intelektų ir robotikos srityje. Pirmiausia, balsuosim dėl rezoliucijos, visos rezoliucijos vardinių būdų. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, Jūta Gutelant parengtas pranešimas, taususis pesticidų naudojimas. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 15, 5 pastraipa, originali formuluoti, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Taigi tikriname. Penktosios pastraipos originalios versijos antroji dalis. Balsuojame, dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau septintoji pastraipa. Taip pat originali versija iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už ją balsuoja, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Toliau antroji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Šeštasis pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau antroji dalis. Šeštojo pakeitimo antroji dalis. Varstinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau šešioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 36 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Tre... Septintasis pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Septinto pakeitimo antroji dalis. Balsuojame, vardinis balsavimas. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas dėl jo vyksta, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau periname prie originalios versijos, 17 pastrapė, tai pirmoji dalis jos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, 18 pastraipa, originalėje jos versija, vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 19 pastraipa, originalėje jos versija, vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 20 pastraipa, 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 22 pastraipa, originali jos versija, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau po 24 pastraipos 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 25 pastraipa, originalus tekstas iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Penktasis pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 17 pakeitimas. Prašome, prašau balsuoti. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 18 pakeitimas, vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas, vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 19 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 41 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 42 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau devintasis pakeitimas. Vyks vardinis balsavimas. Pirmiausia, balsuojame dėl pirmosios dalies. Balsavimas dabar jau baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl antrosios devintojo pakeitimo dalies. Vardinis balsavimas. Rašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 20 D pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 48 pastraipa iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau antroji dalis, taip pat vyks vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 21 D pakeitimas, vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Taigi balsuojame dabar elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl 22 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 55 pastraipa, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 58 pastraipa iš dviejų dalių. Pirmoji dalis - vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis - taip pat vyks vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 23 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 44 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi pereiname prie 24 pakeitimo. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 61 pastraipa iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė patvirtinta dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Patvirtinta. 25 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Taigi prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Gerai, gerai, galime pasitikrinti. Balsuojame elektroniniu būdu dėl ketvirtojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 45 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 46. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 27 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 47 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturis... Gerai, gerai, pasitikrinkime, balsuojame elektroniniu būdu dėl dešimtojo pakeitimo. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. 48 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Prašau balsuoti. 28 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Gan didelė balsų persvara. 29 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime, balsuom elektroniniu būdu dėl keturioliktojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trisdešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 31 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 15 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 26 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. D konstatuojamoji dalis, originaliai jos versija, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos su visais patvirtintais pakeitimais. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Toliau pereiname prie paskutinio dokumento. Taip, ankstesnis buvo patvirtintas. Taigi dabar perėmė prie pono Belit parengto pranešimo dėl tarp valstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimo. Kolegos, dar šiek tiek kantrybės. Septintoji pastraipa dabar iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. M konstatuojimo dalis, kas už, kas prieš kas susilaiko, patvirtinta. O dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos su visais patvirtintais pakeitimais. Vardinis balsavimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Labai dėkoju kolegos visiems ir malonios popietės visiems. we start uh, the explanations of vote, so could I please ask you to leave? Pradedame pasiaiškinimą dėl balsavimo motyvų, taigi paliekančių salę prašome to daryti, tą padaryti tyliai. Dabar trys kolegos norėtų kalbėti dėl žuvininkystės sektoriaus partnerystės sustarimo tarp ES ir Dramblio kaulo kranto. Tai yra kolegos Žuau Ferreira parengtas pranešimas dėl rekomendacijos. Gal dar keletą sekundžių palaukime, bet neilgiau. Arvoisat kollegat, nyt sitten siirrymme äänestysselityksiin. Taigi dabar pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų ir pirmasis dėl žuvininkystės sektoriaus partnerystės sustarimo su Dramblio kaulo krantu. Kalbės pirmoji kolegė Agilera Garcier. Labai griežtai skirstysiu kalbėjimo laiką, žiūrėsiu, taigi, ponia Garcia Gerera, jums žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėjau paaiškinti, kodėl balsavau už šį susitarimą. Tai yra svarbus susitarimas ir ES laivynui, ir mūsų šaliai partneriai. Tai yra maža šalis dramblio kaulo krantas, kuriame gyvena tik 20 milijonų gyventojų. Šalį portė ir pilietinis karas ir kitos krizės e, teko įveikti didžiulę atskirtį visuomenėje. Galbūt ir nėra rimto žuvininkystės sektoriaus Dramblio kaulo krante, tačiau nežiūrint to, tai svarbi šalis partnerė ES. Žuvininkystės sektorius turės naudos ypatingai tuno žvejybą. Ir prieš 30 metų jau buvo pasirašytas panašus sustarimas, kuris turėjo teigiamos naudos visoms susitarančiams šalims. Ačiū, poniai. Agrera Garcija, dabar ponas Hananas, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, nemažai čia reikalų dramblio kaulo krante kilo dėl vieno Vokietijos e, ministro pasisakymo Twitteryje. susijusio su sieną prie Airijos, o štai dabar žavininkystės reikalai. Iš tiesų, e, reikėtų kelti klausimą dėl to, ar negalima kiek kitaip sudarinėti susitarimų. Tai yra tam tikra ekonominė kolonija mūsų pagal S tarifų sistemą. Galima e, importuoti, pavyzdžiui, E, kavos pupeles, tačiau neskrudintas, galima kakavą galbūt importuoti, tačiau e, kakavos pupeles importuoti, tačiau neparuoštą kakavą, taigi geriausias dalykas e, yra tiesiog apskritai atsisakyti bendros žemės ūkio politikos Europos Sąjungoje. Ačiū toliau, ponas Keli. Ačiū, Pone pirmininkė, norėčiau pabrėžti ekonominius pranašumus, kurių galime tikėtis iš šio susitarimo. Tvarumas yra labai svarbus elementas žuvininkystės e, politikos ir džiugu, kad šiame sustarime tam teikiamas daromas e, prioritetas. Yra taip pat e, siekiama toliau skatinti dramblio kaulo kranto ekonomiką ir nauda bus abipusė dėl šios susitarimo. Nes bus užtikrintas eksportas žuvinkystės sektorija, tačiau tai vyks tausiai, bus apsaugotos jūrų ekosistemos ir į tai įsitrauks visi subjektais, subjektai teigia ačiū taip pat e, apskritai už balsavimą šiandien. Dėkojame kolegai Keli. Prieš pereinant prie kito pranešimo, tą pačią temą, kurį irgi parengė kolega Ferreira. Pirmiausiai suteikiu žodį kolegai Hananai pasisakyti dėl rezoliucijos, tačiau Matome, kad jis jau palikęs salę. Taigi, toliau pono Salafranka pranešimas dėl es kovos su sukčiavimo programos. Ir pirmiausiai žodis ponui Zdrojevski. Ačiū. Per diskusiją, kuri beje buvo labai trim, trumpa, neturėjau progos pasisakyti dėl šio pranešimo, dėl pakeitimų su juo susijusių ir man atrodo, kad tai yra labai svarbus šio pranešimo aspektai. Turėtumėm ne didinti biurokratiją, bet ieškoti mechanizmų galinčių apskritai panaikinti visą tai, ką vadiname sukčiavimu. Džiugu, kad e, buvo plačiai paremtas šis pranešimas e, ir dėl to, kad pavyko patvirtinti nemažai pakeitimų jį patobulinančių. Taigi dar kartą ačiū, ačiū ir pranešėjai. Dėkojame kolegai Strojevskijui. Dabar kalbės panas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė, kova su sukčiavimu yra sfera, kuriai turėtumėm skirti ypatingą dėmesį Tiesa, reiktų paminėti ir tai, kad kai kurie žemės ūkio produktai, pavyzdžiui, pienas, yra importuojami iš Albanijos į Graikiją ir paskui ženklinami kaip graikiški produktai. Taip pat ir su kitais žemės ūkio produktais, pavyzdžiui, mėsa importuojama iš Skopijas, iš Makedonijos ir paskui vėl įženklinama kaip produktas iš Graikijos. Tai yra būdas sukčiauti ir turėtumėm ryštingai su tuo kovoti. Komisija tą turėtų daryti. Turime numatyti labai konkrečias priemonės ir taip pat nuobaudas toms dviems e, su mūsų teritorija besiribojančioms šalims, turint galvoje stojimo Europos Sąjungą procesą. Turime imtis veiksmų, kad pažabotumėm tokią praktiką, kai produktai yra ženklinami kaip graikiški kollega Hannan on edelleen. Ačiū, kolega Marijas. Matau, kad e, kolega Hananas jau išėjo iš salės, taigi steiksiu žodį kolegai Mamykinai. Ačiū, kolegas. E, naujausios audito rūmų išvados verčiamas sunerimti. 17 metais 391,3 e, <clears throat> milijonai eurų buvo netinkami panaudoti, tačiau labai nedidelė dalis buvo išieškota ir sugražinta tų netinkamai panaudotų lėšų. Tokiu būdu buvo padaryta rimta žala ES biudžetui, nes neegzistuoja uh, rimtas kovos su sukčiavimo mechanizmas Europos Sąjungoje. Todėl aš palankiai vertinau komisijos pasiūlymą apginti ES finansinius interesus ir palankiai vertinu pono Salafranko pakeitimus, kuriais raginamas e, tokias institucijas kaip Europolas, Eurojustas ir Europos prokuratura aktyviau tarpusai bendrabiauti. Aš balsavau už. Ačiū kolegai Mamikinui. Dabar steiksiu žodį kolegai Pospišil. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu Europos parlamentui Pranešime kalbama apie kovą su sukčiavimu Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą. Europos Sąjunga pakankamai veiksmingai gina savo finansinius interesus. Nepaisant to, egzistuoja ir tam tikri trūkumai. Parlamentas ir kitos institucijos turi dėti daugiau pastangų, kad veiksmingiau kovotų prieš finansinį e, sukčiavimą. Ir ši programa prie to ir prisideda finansinės lėšos, finansiniai ištekliai yra tinkamai paskirstomi institucijoms, kurias būtina aprūpinti tinkamą įrangą, kad jie galėtų atsekti ir veiksmingai kovoti su sukčiavimu. Šiuo pranešimu bus prisidedama prie e, geresnio finansų sukčiavimo atveju tyrimą. Ačiū ponai Pospešil. Dabar išklausysime balsavimo paaiškinimus dėl pono Kadeko pranešimo dėl e, daugiamečių žuvų išteklių naudojimo planų teritorinėse vandenise. Ačiū, pan pirmininkė. Aš manau, kad visi suprantame, kad bendroji žvinkistės politika per pastarus metus buvo katastrofiška tiek žvejybos pramoniai, nes sumažėjo žuvų ištekliai, padidėjo nedarbas. Manau, kad tinkamas yra būdas dabar pereiti nuo centralizuoto požiūrio į prie regioninio požiūrio Britų žvėjai čia labai aktyvės pastangas deda šią linkmę. Tikrai gaila, kad neatiduodamos e, vadžios į žuvininkistės politikoje, į valstybių narių rankas ir labai tikiuosi, kad bent Junktinėje karalystėje pabrėkstume, sugebėsime tą pasiekti. Ačiū. Suteiksiu žodį kolegė Agilera Garcia. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu čia būtų galima išvelgti kokiu nors teigiamu aspektu, tai e, jie būtų susijęs su ta daugiametė e, žuvininkysės programa, nes vakarų Atlanto vandenyse patvirtinus šią daugiametę programą būtų galima išvelgti daug teigiamų aspektų susijusių su stabilumo stiprinimu žvejybos ir žvininkistės sektorija. Mums tikrai nepatinka tas e, padalymas į šiaurę, į pietus, tačiau vis tik tai turime nepamiršti, daugiau nei 4000 žvejybos laivų ir būtinybės užtikrinti žvejų pajamų stabilumą. Taip pat e, e, mes galbūt būtume pagėdavę didesnių apribojimų pramoginiai žvejybai, tačiau iš esmės manome, kad ta daugiametė programa tikrai bus naudinga žuvininkistės ateičiai. Ačiū kolegiai Garsijai. Dabar Šonkelį kalbės. Ačiū pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą. Nes manau, kad juo pasiekiamas e, kompromisinis sprendimas, kuris būtų naudingas tose vandenyse žvejojantiems mūsų žvejams, e, siekiantiems tęsti žvejybą ir šio pasiūlymu būtų užtikrinta geresnė aplinkos apsauga. Tai taip pat yra labai svarbu mes panaudosime visą sugaunamą e, žuvį, tačiau jeigu e, vykdysime perteklinį žvejybą, tai paprasčiausiai ateityje žuvų išteklių nebeliks. Todėl šis kompromisinis pasiūlymas man yra priimtinas, taip pat kaip ir priimtinas susitarimas e, skirtas ne visą darbo dieną dirbantiems žvėjams arba pramoginiai žvejybai. Tai taip pat paskatintų turizmą, nes man žvejoti taip pat patinka. Ačiū kolegai. Keli perikime prie kito pranešimo, kolegės Gardinį. Pranešimas dėl Europos civilinės saugos mechanizmo. Du kolegos nori paaiškinti savo balsavimo motyvus. Pirmasis Stefano Alvo. Dėkuoju, ponė Pirinkė. Aš manau, kad nepaprastai svarbu yra pabrėžti vieną dalyką, dėl kurio man yra neramu. Tai, kad tai, kai reikia teikti ekonominę pagalbą, panašu, kad visi žinome, ką daryti. Bet kai kalbame apie situ, situaciją, kai turime padėti. De, de, de, dešimtims milijonų žmonių, kurie neturi darbo, da, matome, kad čia trūksta veiksmų ir gali kilti dar net socialinė katastrofa. Ir aš manau, kad šiuo metu, kai mes išgyvename labai jautrų laikotarpį, turime apsaugoti tautinį tapatumą. Ir aš manau, kad da, da, šis dokumentas žengia teisinga da, linkme. Ir da, kartais, ma, aš manau, per neliktolį žengiame ir tam saugoti įvairias tautinės mažumas. Ir, ir da, reikia jas tikrai integruoti. Ir labai dažnai to, e, tų mažumų nepasiekia. Da, Jiems reikalinga parama ir todėl mes manome, kad reikėtų stiprinti bendradarbiavimą šioje srityje. Dėkoju. Toliau Notis Marijas. Dėkoju. ES civilinės e, saugos mechanizmas yra gan svarbus, todėl kad e, mes patiriam didžiulės problemas, kurias sukuria gaivalinės nelaimės. Graikijos Atikos regione, pavyzdžiui, vyko pastaruoju metu nemažai potvinių, kitur uh, Mes kentėjome nuo gaisrų, kurie nusinešė daugiau nei šimto žmonių gyvybę. Ir žmonės susiduria su problemomis, kai nori gauti žalos kompensaciją. Panašu, kad vyriausybės visiškai nesugeba susitvarkyti su šia problema, nesugeba da, išmokėti da, kompensacijų žmonėms. Be abejo, mes turėtume taip pat e, keisti ir solidarumo fondo naudojimo nuostatas. Jos turėtų būti kur kas lankstesnės, tam, kad galim būtų atsižvelgti į kiekvieno regiono ypatumus, nustatant kompensacijų išmokėjimo tvarką. Dėkoju. Man atrodo, kad dar vienas e, deputatas prašo pasisakyti dėl šio dokumento. Ponas Parėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėjai kolegos, aš paprašiau žodžio, todėl kad aš manau, kad dar daug ką reikia padaryti ES lygmenių šioje srityje. Reikia koordinuoti mūsų reagavimo pajėgumus ir taip pat spręsti ir humanitarinės problemas. Taip, pastaruoju metu buvo nemažai daroma, tobulint šį e, mechanizmą tai ir Portugalijoje mes e, suprantame, kad jis nepaprastai yra svarbus ir mes manome, kad reikia dirbti toliau ir atėjo laikas pripažinti, kad civilinės saugos mechanizmas turėtų padėti ES gerai reaguoti į gaivalinės nelaimės. Mums reikia bendros strategijos, kuri padėtų mums sureaguoti į bendrus iššūkius ES lygmenių. Ir todėl reikia dar kartą pakartoti, kad mums reikia dirbti daugiau ir geriau, ta, kad mes galėtume toliau geriau atlikti gelbėjimo operacijas tam, kad galėtume papildyti valstybių narių turimus pajėgumus šiuose sritise. Dėkuoju. Dėkuoju, toliau periname prie Bonafė parengto pranešimo dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų. Pirmasis kalbėtojas ponas Šoltas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad vandens ištekliai tikrai yra tas išteklius, kurio trūksta mums vis daugiau ir daugiau variuose Europos regi regionuose. Tai kelia grėsmė mūsų ateičiai ir todėl būtina kalbėti apie pakartotinį vandens naudojimą. Ir pirmiausia, apie nuotekų pakartotinį naudojimą. Be abejo, tam reikėtų sukurti deramą infrastruktūrą, uh, reikia, reikės pastatyti, sumontuoti deramus vandens valymo įrenginius. Ir vanduo turėtų būti pakartotinai naudojamas ne tik žemės ūkija, bet kai jis naudojamas žemės ūkija, labai svarbu užtikrinti, kad jis ne, ja, kad jame nebūtų kokiu nors netinkamu medžiagu, pavyzdžiui, vaistų likučių. Dėkoju, ponas Zdrojevski. Dėkoju, pirmininkė. Daugiau nei 11 metų da, esu dirbęs Vroclavo miesto meru ir puikiai žinau, pa, kokios problemos yra susijusios su. Pa, vandens tiekimu. Bet šiandien mes suprantame, kad čia yra viena naujovė. Pranešėjai pritarė tam, kad pakartotinė vanduo būtų naudojamas žemės ūkija. Tačiau aš manau, kad mes turėtume dar toliau derinti taisyklės, kurios taikomas pakartotiniam miesto